L'ordine del giorno reca la relazione. Kitas darbo tvarkės punktas yra pono Sergio Kajetano Koferati pranešimas akcininkų ilgalaikis dalyvavimas ir įmonės valdymo pareiškimas. Žodį suteiksiu pranešėjui ponui Koferati, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė.